visuotinės svarbos paslaugų e, reglamentavimo, bet čia reikia atskiro teisės akto ir tikiuosi, kad komisija mums pateiks atitinkamą pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju, ponė Gebhardt. Diskusijos šiuo klausimu yra baigtos. Rytoj 12 val. balsuosime. Na, o dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Čia kalbėsime apie pono Klaus Heinerlėnę pranešimą tvirtesnis bendradarbiavimas, kuriant bendrą patentinę apsaugą. E, ponui Lėnė suteikiu žodį keturioms minutėms. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mes antrą kartą E, nagrinėjame šią temą ir čia kalbame apie sustiprintą bendradarbiavimą. Tai yra antrą kartą kalbame apie sustiprintą bendradarbiavimą, anksčiau apie tai kalbėjome nagrinėdami šeimų teisę. E, tai yra tik tai procedūrinis klausimas, kurį reikia šiandien priimti, e, tai yra nuspręsti. Norėčiau tą aiškiai pabrėžti, kad mes šiandien nesigilinsime į turinio dalykus, tą darysime vėliau. Dabar turime e, priimti tik procedūrinį sprendimą ir e, taip pat savo savo kalbos pradžioje norėčiau pasidžiaugti, kad Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, e lankosi mūsų posėdėje. Iš tiesų tai yra beveik istorinis įvykis, nes paprastai pirmadienio vakarą pirmininkaujanti valstybė netvyksta. E, nuo 2001 metų mes nagrinėjame Europo, europinio patento klausimą. E, Europos parlamentas Palacijo pranešime buvo labai konkretus ir pateikė daug įvairių sprendimų galimybių, tačiau taryba nesugebėjo priimti vieningo sprendimo susitarti dėl europinio patento. Ir čia iškilo tokios problemos. Visų pirma, teismo problema, tai yra koks teismas turi būti atsakingas už kokį teismą, e, už kokį ginčą. O kitas klausimas buvo kalbinio režimo klausimas. E, teismų klausimas buvo išspręstas e, e, taip, kad yra e, rengiama atitinkama ataskaita, kuri bus pateikta kovo pradžioje. Dėl kalbinio režimo nebuvo pasiekta e, jokio sprendimo. Belgijai pirmininkaujant taryboje Rusijoje buvo nustatyta, kad iš vis neįmanoma pasiekti sprendimo šiuo klausimu. E, tačiau čia yra esminis prieštaravimas e, tarp principo, kad, valstybė, kad ES galioja 23 e, lygiateisės kalbos ir tarp to, kad vertimo paslaugos yra susijusios su didžiuliais kaštais. Tai reiškia, jeigu mes versime į visas kalbas, E, dar jeigu neatsižvelgsime į įvairių teisinių ginčių galimybę, tai tuomet valstybė, e, valstybių narių įmonėms bus per brangi ši procedūra. Taigi taikyti patentą dabartiniai sistemai veikiant e, reikštų, kad tai prieinama tik tai didelėms įmonėms, o tą reikėtų keisti. Nuo 2000-ųjų aš tiesiog neįsivaizduoju, kiek dažnai e, daugybę kartų parlamentas reikalavo pažangos šitoje srityje. E, aš manau, kad tikrai jau laikas ką nors padaryti. Pirmininkaujantį Belgiją ir komisiją pateikė pasiūlymus, komisija perėmė pirmininkaujančio šalies iniciatyvą ir tada buvo priimtas sprendimas. Tuo pat metu e, šį e, procesą remia 25 valstybės narės, taigi pagaliau pamatėme šviesą tunelio, tunelio gale. Pabaigoje pasakysiu štai ką. Neturime tiek daug išteklių ES, bet mes turime daug kūrybiškumo, idėjų, minčių mūsų Europos kontinente. Ir tikrai reikia daryti viską, kad jos būtų tinkamai apgintos. Kinija, Indija, pasaulyje randasi vis daugiau e, smarkiai besivystančių valstybių ir todėl šiame kontekste turime galvoti, kaip geriau apginti ES savo intelektinę nusavybę. Todėl aš norėčiau, kad jūs paremtumėte pasiūlymą dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Dėkui. Dėkuoju pranešėjui dabar tarybos vardu, ponė Jorgi. Ačiū pirmininkė. Kaip ankstesnėse diskusijose buvo kalbėta, aš dabar noriu pasakyti, gerbėmi Europos parlamentarai, man didelė garbė yra šiandien kreiptis jūs, kaip panas Lėnė pasakė, E, pirmininkaujantį valstybę. E, čia pirmadienį yra plenarinė sesija dėl to, kad šis klausimas yra labai svarbus. Noriu visų pirma padėkoti Europos parlamentui už e, konstruktyvų požiūrį į tarybos iniciatyvą, kad būtų užtikrinta patentinė apsauga visoje Europos Sąjungoje. Taip pat noriu padėkoti Belgijai, kuri pirmininkavo prieš mus už tai, kad ji nuosekliai dirbo tam, kad būtų sukurta bendra patentinė apsauga Europos Sąjungoje. Taip pat noriu pranešti, kad šį rytą taryba nusprendė didžiulę daugumą paprašyti jūsų pritarimo tam, kad būtų galima patvirtinti tvirtesnį bendradarbiavimą šioje srityje. Ir todėl kovo 10 dieną taryba, jeigu jūs duostumėt pritarimą, jau perėtų prie autorizuojančio sprendimo prieimimo. Pirmininkaujantį Vengriją ypatingą svarbą sieja su ES konkurencingumu, skiria ypatingą dėmesį smulkaus vidutinio verslo rėmimui ES. Mes galvojame, kad labai svarbu yra jiems padėti e, būtent novatoriškumo srityje, kas užtikrintų konkurencingumą tiek Europoje, tiek e, visame pasaulyje. Ir aišku, kad vienas iš pagrindinių elementų šiuo tikslu būtų labai svarbus būtent patentinės apsaugos sukūrimas kur e, procesas užtrukęs yra jau per 30 metų. E, dabartinė situacija nėra priimtina, nes milijonai eurų kasmet yra išleidžiama vertimų, administraciniam popierizmui, tam, kad būtų galima 27 valstybėse narėse gauti patentinę apsaugą. ES e, patentas patentus gauti yra labai brangu. Pavyzdžiui, JAF išradėjas patentą visą JAF teritorijai gali gauti už maždaug 1850 eurų ekvivalentą. Tuo tarpu ES tas kainuoja apie 20 tūkstančių eurų, kad gautum apsaugą tik 13 valstybių narių. Pagal paskaičiavimus Europos įmonės kasmet praranda apie 7-800 milijonų eurų dėl to, kad nėra ES patento. Aišku, dar reikia prisiminti ir kiek technologinių tyrimų tyrimų srityje yra prarandama. Nėra kol kas e, vieningos patentų rinkos ir norintys gauti patentą, turi dirbti su 27 atskiromis teisinėmis tvarkomis. Dėl to kyla labai rimtų problemų dėl laisvo prekių judėjimų, e, prekių, kurios ginamos patentų e, vienose jurisdikcijose, bet kitose yra neginamos mes aiškiai visada siekime sukurti tikrai europinį patentą, kuris apimtų visų 27 valstybių narių teritoriją. Ir apgailestaujame, kad dėrybos dėl e, kalbų režimo pateko į aklavietę. Be jokios perspektyvos pasiekti sutarimo artimiausiai ateityje. Turiu taip pat pabrėžti, kad ES sprendimų prieėmėjai jaučia spaudimą daryti pažangą šitoje srityje. E, inovacijų e, palyginimo lentelė patvirtina, kad yra didžiulis skirtumas tarp inovacijų e, JAV ir Japonijoje lyginant su ES. Kiekvienais metais mes E, dirbame vis su tomis pačiomis taisyklėmis ir dėl to mūsų sistema tampa vis mažiau patraukli ir konkurencinga. Tokiamis sąlygomis dauguma valstybių narių galvoja, kad vieningo patento sukūrimas yra vienintelis būdas žengti į priekį. 25 valstybės narės pateikė oficialius prašymus kad galima būtų pradėti sustiprintą bendradarbiavimą. Kaip pirmininkaujantį valstybę mes šioje srityje siekiame esminės pažangos. Antra vertus, pirmininkaujantį valstybę turi atkreipti dėmesį taip pat į Ispanijos ir Italijos išreikštus prieštaravimus. Aš norėčiau kreiptis į e, parlamento narius iš Ispanijos ir Italijos jų gimtają kalbą. Visų pirma, gerbėmieji Ispanijos parlamentarai. Mes įsitikinę, kad e, sustiprintas bendradarbiavimas, kuriant vieningą patentų sistemą, yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant padėties, e, kuomet e, viena patentinės apsaugos sistema pradės uh, vyrauti visoje ES teritorijoje. Na, o kolegoms iš Italijos norėčiau štai ką pasakyti. Siekiant nesusipratimų, reikia suvokti, kad nei viena įmonė, nesvarbu iš kokios valstybės narės jį bebūtų, nebus e, e, atskirta nuo vieningo patento atnešamos naudos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tik, tikiuosi gero bendradarbiavimo šią temą ir ateityje. Labai ačiū. Toliau tai suteiksiu žodį komisarui Barnyje, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbimi Europos parlamento nariai. Jums yra pasiūlyta suteikti pritarimą tvirtesniam bendradarbiavimui, kas būtų labai svarbu, lengvinant įmonių gyvenimą, išradėjų gyvenimą ir užtikrinant galų gale unitarinį visos sąjungos patentą. Tai, kur kol kas yra, man atrodo, visiškai nepriimtina situacija, silpnoji pusė, kadangi mes neturime to iki šiol, iš tikrųjų konkurencijoje, kuri tokia įtempta visame pasaulyje, mums reikalingos visos priemonės, aišku, paieškų, kurios leistų mums apsaugoti mūsų išradimus, mūsų kūrybą, ypač pramonės rytyje. Todėl štai. Mm, 2010 sausio 13 dieną jų klausimuose parlamente ir kitomis progomis aš nuolat kalbėdavau šią temą. Mm, aš norėjau visą laiką tęsti darbą šioje, kryp, šioje srityje, kaip, kaip ir kiti komisarai prieš mane ir dabar būtent dėl Belgijos labai ryštingo darbo pirmininkavimo metu buvo galimybė pajudėti į priekį šioje srityje, nors ir nebuvo vieningo sprendimo, kaip kad aš būčiau norėjęs šioje srityje. E, vis tik tai atsižvelgiant į Lisabono sutarties nuostas yra įmanoma mm, čia bendradarbiauti tvirčiau kelioms valstybėms šioje srityje ir toks prašymas tarybos buvo adresuotas komisijai iš 12 valstybių narių. Tas prašymas yra perduos Europos parlamentui. Aš noriu pabrėžti, yra 25 valstybės narės, kurios jau išsakė pritarimą tokiam tvirtesniam darbiavimui. Pirmininkaudama Vengrija pratėsi, aišku, Belgijos darbą, irgi deda didžiulės pastangas ir mes tikimės, kad jau kovo mėnesį iš tikrųjų bus šie klausimai išspręsti ir suteiktas patvirtinimas šiais procedūrai. Ehm, noriu padėkoti Europos parlamentui už tikrai labai svarbų suvaidintą vaidmenį šią srityje, ypač ehm, teisės reikalų reikalų komitetui, kad taip sėkmingai yra judama į priekį. Tvirtesnis bendarbiavimas be abejo mes norėtumėm, kad apimtų kaip galima didesnį skaičių valstybių narių ir aš vis dar išsaugau viltį, kad galų gale prie šio sprendimo prisijungs visos valstybės narės. Aš noriu pabrėžti, kad labai svarbu, kad tai būtų politiškai priimtinas visoms valstybėms narėms sprendimas ir kad iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas iš ekonominio požiūrio taško visoms mūsų įmonėms. Ir svarbu pabrėžti, kad iš tikrųjų būtent tas žingsnis į priekį e, suteiks labai daug pranašumų mūsų įmonėms, mūsų išradėjams. Iš e, kaip vidaus Vidaus rinkos veikimą be abejo glaudžiai e, stebėsime, žiūrėsime, kaip viskas, bus, kaip viskas vyks su bendru patentu ES. Kaip ponė Giori pasakė, mes labai tikimės, kad ir Ispanijai, ir Italijai bus priimtinas šis variantas, iš tik, nes iš tikrųjų tai yra labai svarbus patentas visai ES ir labai svarbu pabrėžti, kad diskriminavimo nebus, kad tas patentas bus prieinamas visoms įmonėms, iš kurios valstybės jos bebūtų. Tas patentas yra skirtas ap, užtikrinti apsaugą visiems išradėjams ir visoms įmonėms ES, kad iš tikrųjų jos galėtų e, užsimti racionalizavimo darbų, išradimų ir išradimų kūrimų ir kad tas darbas būtų joms daug pigesnis mes be abejo po to giliai išanalizuosime, kokį, kokį ekonominį poveikį turės šie sprendimai. Galima tik dar kartą apgailę stauti, kad nebuvo įmanoma sutarti tarp 27 valstybių narių. Na, bet e, įmanoma dabar suteikti pritarimą, kaip galima greičiau, tvirtesniam bendradarbiavimui tarp tų valstybių, kurios to pageidauja. Uh, tokiu bendradarbiavimu, tvirtesniu bendradarbiauti, nes tai yra tikrai labai svarbi, bus sukurta pridėtinė nauda visoms Europos įmonėms. Aš noriu dar kartą tai akcentuoti ir paprašyti jūsų pritarimo. Labai ačiū komisarui Barnie. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Visų pirma, EPP vardu kolega Baltasarė, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Europos parlamentas demonstruoja didžiulį greitį ir dinamiką, spręsdamas šį su vidaus rinka susijusiu klausimą. Diskusijos apie Europos patentą vyksta jau ne vienerius metus. Buvo patiktas pasiūlymas dėl vertimo, tačiau jis buvo pradėtas svarstyti tik praėjusiu metu birželio mėnesį. Na, o gruodžio mėnesį taryba e, nusprendė, kad e, valstybių narių pozicijos labai skiriasi ir kad artimiausių laikų nebus įmanoma pasiekti vienbalsiškumo. Aš manau, kad tai, kaip Europos parlamentas sprendžia šį klausimą, yra geras pavyzdys. Mes dirbame greitai ir efektyviai. Turiu pasakyti štai ką. Aš kalbu ne vien tik savo šalies vardu, kuri beje šiuo metu prieštarauja tvirtesniam bendradarbiavimui. Aš manau, kad patentų klausimas yra be galo svarbus skatinant verslumą visose ES valstybėse narėse. Aš norėčiau tarti keletą žodžių ir apie e, teisėkuros aspektus ir būsimą patentų sistemą. Turėtumėm suprasti, kad jeigu bus balsuojama už tvirtesnį bendradarbiavimą, tai vidaus rinkoje bus vis dažniau taikomi tokie instrumentai, uh, kurie yra taikomi ypatingais, išskirtiniais atvejais. Tokie instrumentai gali būti taikomi visose vidaus rinkos rytise. Norėčiau pastebėti dar štai ką. Europos parlamentas, svarstydamas kitus klausimus, taip pat gali pateikti savo nuomonę ir atskirus individualius pasiūlymus. ir tie pasiūlymai gali labiau atitikti vartotojo, o ne atskirų šalių interesus. Labai ačiū toliau. Ponas Rapkai. Ačiū pirmininkė, kolegės ir kolegos. Pranešėjas pateikė teisingus argumentus, nelabai ką be galiu ir pridurti. Na ir dėl to mano frakcija pritars tvirtesniam bendradarbiavimui. Kaip ir visose frakcijose, taip ir pas mus, kai kurie kolegos tam nepritarė, tai yra visiškai teisėta, jie turi teisę turėti savo nuomonę. Vis dėlto tai, ką pasakė pranešėjas, tarybos atstovė, o taip pat ir komisaras, rodo, kad dabar atėjo pats laikas. Mes negalime toliau gaišti laiko, švaistyti laiko. Kai kas sako, kad e, šiandien mes tarsi pernelyg skubame nediskutuojame, tačiau šis argumentas nėra teisingas. Nuo tada, kai komisija praėjusiais metais pateikė savo paskutinį pasiūlymą e, dėl kalbų ir dėl vertimo diskusijos vyko, tos diskusijos vyko ir per pastaruosius metus, ne vienerius metus. Uh, Pastaraisiais mėnesiais pristatomi nauji įvairūs modeliai ir negalima teikti, kad nevyko pakankamos diskusijos. Man atrodo, dabar atėjo pats laikas veikti iš esmės. Buvo paminėtas ir toks argumentas kaip vidaus rinkos iškraipimas. Turiu pasakyti, kad šiuo metu neegzistuoja patentų vidaus rinka, taigi jos negalima ir iškraipyti. Uh, Norint baigti formuoti vidaus rinką, reikia bendrųjų patentų. Šiuo metu mes negalime iškraipyti vidaus rinkos patentų srityje, nes ji dar nesukurta. Blogiausia, kas gali vykti, tai nieko nedaryti, palikti status quo. Jeigu Europos parlamentas pritartų tvirtesniam bendradarbiavimui, tai jis neva praras savo teisės. Nesąmonė. Paskaitykite Lisabono sutartį. Turim pasakyti, kad mes tikrai neprarasime jokių teisų, jeigu pritarsime tvirtesniam bendradarbiavimui. Mūsų teisės išliks konsultavimo, teisė kalbų režime išliks, bendro sprendimo procedūra dėl patentų ir jurisdikcijos taip pat išliks, mes neprarasime jokių teisų. Aš netgi sakyčiau atvirkščiai. Labai ačiū kolega Rapkai, toliau dvi minutės. Alde frakcijos vardu kolegijai Vikstram, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos ponui Lėniai už puikiai atliktą darbą šioje srityje. Taip pat noriu padėkoti komisijos nariui Barnie, kuris veiksmingai ir sėkmingai tą darbą pratėsi. Iš tikrųjų, šią problemą svarstome jau dešimtmetį. Tiesa ta, kad e, taryba nepasieks e, vienbalsio sprendimo, kurio reikia pagal sutartį ir todėl e, daugelis valstybių narių nutarė pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą šitoje srityje. Bet turime aiškiai pasakyti, kad visos valstybės narys gali prisijungti, kai tik tai jos to panorės. Klausimas čia, ar Europos parlamentas turėtų pritarti tarybos prašymui pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą ar ne. Mano liberalų frakcijos nuomonė yra tokia, kad parlamentas turėtų pritarti tokiam sprendimui, kaip kad rekomenduoja ponas Lėnė, kad galima būtų apginti mokslinius išradimus yra svarbu e, juos tinkamai apsaugoti, nes galų galia tai išvirsta naujomis darbo vietomis. E, įmoniai didesniai ar mažesniai nelengva yra pasiekti patento apsaugos visoje ES. Kaip jau buvo sakyta, JAV patentas kainuoja apie 1850 eurų, tuo tarpu ES apie 20 tūkstančių eurų. Tai neprimtina. Didesnės įmonės turi didesnius išteklius, teisinės pagalbos galimybės ir todėl visada sugebės išsiversti. Tuo tarpu atskiri išraidėjai Europoje moka didžiulę kainą už dabartinę sistemą. E, taigi mes e, e, turime juos paremti, kad galėtume kurti naujas darbo vietas, kurių taip reikia ES. Ir čia neturime laiko praradimui. Labai ačiū kolegijai Vikstriom, toliau žalių frakcijos vardu dvi minutės kolegijai Lichtenberger. Ačiū, mėly kolegos ir kolegės. Europos e, patentas kai kuriuose sritise ekonominė prasme reikštų pažangą. Galbūt kai kas pernelik daug tikisi iš šio patento. Aš manau, kad vis dėlto galbūt reikėtų būti realistams. Aš pasisakau prieš tvirtesnį bendradarbiavimą. Visiškai neseniai mes kalbėjome apie kitą sprendimą tvirtesnio bendradarbiavimo srityje. Dabar kalbame vėlgi apie tvirtesnį bendradarbiavimą patentų srityje. Jeigu būtų pritarta ir šį kartą tvirtesniam bendradarbiavimui, tai to būtų siekiama vis dažniau, nes taryboje pernelik sunku susitarti. Kai vyko konventas, mes to nesitikėjome, kai diskutavome apie tvirtesnį bendradarbiavimą. Mes labai daug kalbėjome apie gerą valdymą. Na ir to gero valdymo vienas iš elementų yra aiškumas ir skaidrumas. Aiškumas ir skaidrumas turi vairių formų įvairiose sritise tačiau tvirtesnis bendradarbiavimas neskatina aiškumo ir skaidrumo. Ir man atrodo, kad ateityje kiltų daug problemų, jeigu spręsdami įvairias problemas, ateityje formuotumėm atskiras valstybių grupės, kurios susitartų dėl tam tikrų klausimų. Taip teigiama, kad ir kitos šalis yra kviečiamos prisijungti, bet kokiamis sąlygomis. Aš Maničiau, kad šį kartą situacija yra kitokia negu kad anksčiau. Man atrodo, jeigu būtų, jeigu vyktų intensyvesnės dėrybos, tai pavyktų ir susitarti. Man atrodo, kad patentų srityje nereikia pasukti tokiu keliu kaip tvirtesnis bendradarbiavimas ir būtent dėl to aš tokiam keliui nepritarsiu. Labai ačiū kolegiai Lichtenberger. Toliau e, vieną minutę kolegai Ziobro, prašom. Ačiū. Jau kelius metus Europoje diskutuojama dėl bendros patentų apsaugos kaip ekonomistai, specialistai skaičiuoja, mm, Europos patentas sumažintų patentų išlaidas įmonėms ES. Tai yra itin svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir ta kryptimi nukreiptos ir Europos komisijos rekomendacijos ir pasiūlymai. Tačiau turime nepamiršti ir tam tikrų prieštaringų dalykų tos diskusijose. Jau ir šiandien štai šioje salėje yra paminėtas vienas iš jų. Tai yra vertimo klausimas. Tai yra patentų vertimo klausimas Europos patentų biure būtų e, daromas tik į tris kalbas. Taigi turime kelti klausimą, o kodėl būtent šios trys kalbos, o ne kitos? Be abejo, kai kuriems verslininkams e, dėl to atsirastų papildomas konkurencinis pranašumas, būtent dėl to, kad būtų naudojamos šios trys kalbos. Panas Betan, dėkoju pirmininkė. Europos komisija jau yra bandžiusi sukurti e, Europos patentų teisę. E, ir e, taryba Liepa nebalsavo už jį vieningai. Ir tai, kad komisija vis tiek nori žengti į priekį, rodo, kad jis siekia sukurti Europinę imperiją ji nori e, primesti e, novatoriškoms kompanijoms vis daugiau administracinės ir biurokratinės naštos. E, šią idėją remia 12 valstybių narių, tame tarpe ir Junktinė karalystė. Tai nereiškia, kad Junktinė karalystė buvo to dalyko iniciatorė. Jeigu konservatorių partija kada nors e, būtų prisidėjusi prie patentinio melo, tai ji būtų susikūrusi e, nemažą turtą. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Gallo. Dvi minutės, prašom. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos nuo pat istorijos ištakų žmonė kelia klausimą dėl gyvybės ir mirties. Aš tą suprantu. Nuo 70 metų ES nesugebėjo įveiktų sunkumų ir įvesti Europos patentą. Tai yra beviltiška. Šiandien aš noriu pasveikinti e, pana e, Lėnės atliktą darbą ir ryštą, nenuilstamą ryštą šio klausimu. Dėl mūsų kolegų ispanų ir italų aš galiu pasakyti, na, aš irgi išklausiau jų argumentų, aš puikiai juos suprantu, tačiau šiandien eina kalba ne apie lingvistinius klausimus. Komisijos pasiūlymas 2010 m. birželio 1 dienos kalba apie Europos patentų biuro lingvistinį režimą, kuris yra patvirtintas dėl darbo efektyvumo tikslų. Tačiau, aišku, šie vėlgi lingvisniai klausimai nėra šiandienos darbo tvarkės klausimas. Dabar kalbame apie 25 valstybės narės, kurios nori žengti į priekį ir patvirtinti tvirtesnį bendradarbiavimą dėl pa, Europos patento. Šiandien mūsų Europos įmonės moka 11 kartų brangiau už patentus nei, pavyzdžiui, įmonės Amerikoje. Taigi reikia tikrai pakankamai brandumo iš valstybių pusės parodyti ir įveikti tuos sunkumus, kurie dar liko. Aišku, tai yra delikatus klausimai, dėl kurių reikia priimti sprendimus, tačiau žengus tą žingsnį mes tikrai galėsime labai daug ko pasiekti, būtent vadovaudomasi ponolinės rekomendacijomis dėl Europos patento. Ačiū visiems. Ačiū kolegijai Galo. Ponios Flašikovos Benovos nėra salėje. Taigi suteikiu žodį kolegai Košiučnik. Vieną minutę, prašom. Pane komisarė. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, komisarė. Amerikos prezidentas metinėme pareiškime paragino sustiprinti išradimų sektorių JAV. Jis apibrėžė išradimus kaip mūsų šių laikų sputniką. Taigi Todėl labai svarbu nepamiršti šios ryties, kai eina kalba apie ES ekonominės pozicijas pasaulyje. Tik tokiu būdu mes galėtumėm išlaikyti, būtent išlikti priešakinėse linijose, tarkim, palyginti su Brazilija ar kitomis augančios ekonomikos valstybėmis, jeigu turėsime tokį, tai yra sąjungos patentą. Tai yra labai svarbu išradimų um, augimui um, Europos Sąjungoje. Aišku, yra ir antriniai klausimai, tai yra uh, dėl kalbų. Aš suprantu, kodėl kai kurios valstybės narės neprisijungia prie to patento, tačiau neleiskime kitos kartos palidovų išvykti be mūsų. Gracias, Lopes. Ponas Lopes, Isturijos White. Dėkoju, pirmininkė. ES remiasi lygybę solidarumu ir e, pagarba visoms kalboms. Mes e, Ispanijoje neturime nieko prieš bendrą Europos patentų sistemą. Remiame viską, kas e, gerina ir plečia vieningą rinką. Tačiau tas tvirtesnio bendradarbiavimo variantas turėtų būti naudojamas tik tai paskutiniu atveju. E, norėčiau atkreipti dėmesį į 108 ir kitus sutarties straipsnius. Taryba dabar regis keičia žaidimo taisyklės. Neturime remti tvirtesnio bendradarbiavimo, kurdami įvairių greičių Europą. E, greitai pajusime to rezultatus. Ir jeigu taryba ir komisija ir toliau taip elgsis, galų gale mes pradėsime pralaimėti. Pralaiminėti. Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau. 850 milijonų žmonių pasaulyje kalba ispaniškai. Ir e, kai kalbama apie patentų sistemos kalbą, tai uh, su kuo galima būtų tai lyginti, kodėl, pavyzdžiui, e, nebuvo pasirinkta ispanų kalba. E, tiesą sakant, ne Ispanija praeitie priešinosi Europinio patento idėjai, kitos šalis tai darė. Taigi, kokie kriterijai buvo taikomi, politiniai kriterijai, aš įtariu. E, tai reiškia, kad daug Ispanijos piliečių ir uh, Ispanijos įmonių liks už šios sistemos ribų. Tai aišku, e, tai yra aiškus e, konkurencinis diskriminavimas. E, kova čia tik prasidėjo, kadangi žmonės čia taip labai skuba, iš tikrųjų atsidursime teisingumo teisme, kaip mano vyriausybė ir yra įspėjusi. Negalime E, galime tą padėtį ištaisyti, jeigu grįšime prie sutarties dvasios ir raidės. Labai ačiū toliau, kolega Belingver, vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, toliau e, nėra toleruotina tokia situacija, kad neturime e, bendro Europos patento, dėl to yra baudžiami visi Europoje. Šiuo metu patentai Europoje kainuoja dešimtis kartų brangiau negu kad mūsų negu pas, mus, pas mūsų varžovus, pavyzdžiui, Japonijoje arba JAV ir tai trukdo aukti mūsų ekonomikai. Be abejo, kyla problemų dėl e, kalbų. 25 Jeigu 25 valstybės iš 27 pritarė, tai tada keičiasi visas vaizdas, galbūt įmanomi kažkokie teigiami poslinkiai. Galbūt būtų galima labiau atsižvelgti į pareiškėjo naudojamą kalbą. Mes be abejo labai norėtumėm, kad būtų gerbiama italų kalba, tačiau uh, Panašu, kad į tai, į šį aspektą nėra atsižvelgta ir būtent dėl to mes kovojame šį mūšį, tačiau vis tiek pritarėme tam, kad reikėtų bendro patento. Ačiū toliau e, kolega Masipidalgo. Ačiū, pirmininkė. Panašu, kad e, siekiam apsaugoti kai kurias kalbas, tačiau ne ispanų. Ispanų kalba yra labai plačiai naudojama, ją kalba daugiau negu 700 milijonų žmonių visame pasaulyje, tai yra daugiau žmonių negu kad gyvena Europos Sąjungoje. Italų kalba taip pat yra plačiai naudojama. Ispanų ir italų kalbos vis dėlto nepakankamai rimtai vertinamos šiame patentų procese. BlackBerry, Nokia, Philips, Siemens. Galbūt irgi blokuos šį procesą. Aš nežinau, koks sprendimas bus priimtas ir nežinau, e, koks instrumentas galų gale bus naudojamas. Jeigu mes kalbame apie tvirtesnį bendradarbiavimą, tai visų pirma reikėtų siekti konsolidavimo. Nepakanka šio pasiūlymo, kurį svarstame darbą. Dabar aš džiaugiuosi, kad bent jau dabar galėjau pakalbėti ispanų kalbą. Labai ačiū. Toliau panas Melcer pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Mes dažnai kalbame apie ES kalbinę ir kultūrinę įvairovę, tai iš ties yra labai svarbu. Tačiau, kalbant apie patentus, ginčiai dar dėl kalbų trunka jau ilgiau kaip 30 metų. Dėl to ES įmonės patiria daug kaštų dėl vertimo ir susilpnėja jų situacija, konkurencinė situacija galima būtų pateikti ir konkrečius skaičius. Dažnai taip pat reikia atsižvelgti ir į įmonių kreditingumą. Jeigu kai kuriuose ES šalyse galiotų nauji patentai, kurie būtų verčiami tik į anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas, tai be abejo le... reikštų naštos įmonėms palengvinimą. Taigi siūlomos trys darbinės kalbos e, - prancūzų, vokiečių ir anglų. Ir tos trys kalbos yra suprantamos didžiai gyventojų daliai. Aš tai labai džiaugiuosi, kad e, yra įtraukta ir e, vokiečių kalba, kuri yra viena iš plačiausiai naudojamų gimtųjų kalbų ES. Labai ačiū. Dabar pradėsime spontaniškus pasisakymus. Visų pirma, suteiksiu žodį Karvalijo, prašom. Obrigado, senhora komisarė, senhora ministrė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė komisijos nary, ponė ministrė, e, Europos patento sukūrimas sustiprins technologijų ir uh, mokslo plėtrą Europos Sąjungoje. Vis tik turiu tam tikrų išlygų dėl e, kalbų režimo, kuris yra pasirinktas. Geriausias sprendimas, mano nuomonė, būtų iš vis e, vartoti tik tai anglų kalbą. Tačiau pagal dabartinę sistemą e, kalbų ratas plečiamas ir todėl į jį turėtų patekti ir portugalų kalba. Po anglų ir ispanų kalbos portugalų kalba yra trečioji pagal vartojimą uh, pasaulyje. Dėkoju, dabar pasakys e, ponė Hercog. Ačiū pirmininkė. Žinių kūrimas ES visuomet buvo prioritetas, labiau ar mažiau sėkmingai, tačiau tai netaip jau sėkmingai sekasi daryti ES iš tikrųjų. Labai Belgija pirmininkaudama nesugebėjo užbaigti visko, kaip kad buvo planuojama dėl e, patentų. Galiu apgailestą dėl to, tačiau galiu pasidžiaugti, kad yra didelio ryšto iš Vengrijos ir tikiuosi, kad ir bus tai padaryta su tvirtesniu bendarbiavimu. Aišku, kad laikas yra labai brangus išteklis, kurį pra, laikas, kurį prarandame, nebeatgausime atgal. Ir ypač per visas griežtumo e, e, biudžeto drausmės priemonės ir, ir taip toliau. Aš manau, kad galvojant būtent su, e, tu, ar, ar turėsime tą e, tvirtesnį bendradarbiavimą, ar Europinė direktyva, vis tiek laikas labai bėga. Kaip vengrė, aš galiu pasakyti, kad, na, gaila, aišku, kad prarasime tą vengrų kalbą, kad jos nebus patentinėje sistemoje, tačiau aš manau, kad svarbu galvoti apie didesnį gėrį, tai yra Europinė patentinė apsauga. Dėkuoju, dabar pasisakys ponas Mandorf. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui Barnie už tai, kad jis taip drąsiai iškėlė šį klausimą. Per klausimus jis prižadėjo spręsti Europos patento problemą, todėl dėkui jam ir ponui Lėniai. Na, o dabar mes turime apsispręsti, ar pritarsime tvirtesniam bendradarbiavimui ar ne. Tai būtų pirmas žingsnis. Labai gailiuosi, kad daromas skirtumas tarp e, e, kalbų vartojimo kultūrinio aspekto ir praktinio kalbų vartojimo. E, tas pasiūlymas, kuris dabar pateiktas, numato tokią sistemą, kuri naudojama jau 35 metus. Ir labai gaila, kad įsivėlėme į tą diskusiją dėl kalbų. Parlamentas galėtų galbūt e, paprašyti, kad valstybės narės, kurios dabar neprisijungs prie sistemos, e, prisijungtų prie jos vėliau. Tai būtų labai geras žingsnis, e, kuriant Europos patentą. Dabar pasakys ponas Harba. Ačiū pirmininkė. Kaip pirmas sykį 99 metais pradėjau dirbti Europos parlamente. E, bendras europinis patentas buvo tik tai darbo atvarkė. Tuomet su Klaus Haneleinė dirbome dėl e, Palacijo pranešimo tuomet. Džiaugiuosi, kad dabar e, po truputėlį darome pažangą šio klausimu. Tačiau negalime nuvertinti ir šio pasiūlymo svarbos kolegos, kai eina kalba apie ES konkurencingumo stiprinimą. Dabar mes kalbame apie tikrai um, svarbą svarbų planą dėl ES inovatoriškos sąjungos. Ir tikrai ES reikia daugiau novatoriškumo, mums reikia daugiau išradimų, mums reikia jos labiau panaudoti. Todėl būtina turėti ir visą patentinės apsaugos sistemą bendryje. Aš um, džiaugiuosi, kad iš tikrųjų vaizduotės tokios puikios, kad taip yra žengiama į priekį su tok, tokia gera sistema, tačiau mes tikrai nebegalime ilgiau laukti, nes pažiūrėkime pasaulyje, visi kiti jau siekia um, išradimų rinką užimti. Labai ačiū, mielas kolega, linkiu kuo greičiau pasveikti. Toliau kolega Pereira, prašom. E ačiū, ponė pirmininkė. E, šis procesas labai gerai atskleidžia naujasias sąlygas kai ES ima ginti savo interesus visame pasaulyje. E, pagal Lisabono sutarties e, sukurtas sąlygas e, mes matome, kad tvirtesnio bendradarbiavimo procesas siunčia tam tikrą įspėjimo signalą. Mes uh, matome, kad patentų apsauga taps privilegijuotas rytimi tiems, kurie naudoja anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas. E, e, tokia <clears throat> kalba kaip Portugalija, trečia pagal vartojimą kalba pasaulyje, bus margan, marginalizuota, pastumta į šalį. Ir e, tai reiškia, kad e, Tai yra išpolis prieš daugiakalbystę ES dėl tariamų bandymų sutaupyti kalbų sąskaitą. Dabar ponas Paška. Ačiū pirmininkė, Nuo 2000 metų ES stengiasi užsitikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių patentinės apsaugos rytyje. Tačiau per paskutinį dėrybų raundą, kuris įvyko gruodžio mėnesį taryboje, kai kurios valstybės narės rimtai paprieštaravo ES patentų sistemos lingvistiniam režimui, pasiremiant dabartiniu um, Europos patentų biuro lingvistiniu režimu. Ir todėl taryba negalėjo priimti vieningo sprendimo, kas yra reikalinga, kad būtų galima toliau žengti šioje srityje. Taigi mes matome, aišku, jog natūraliai ir logiškai atitinkamai sureagavo tos valstybės narės, kurios galvoja, kad reikia gerinti mūsų intelektinės nusavybės apsaugą. Pagal ES sutartį tos valstybės narės bando sukurti tvirtesnį bendrabiavimą ES patento apsaugos rytyje. Esu tikras, kad parlamentas neturėtų kurti kliūčių ir nekurs kliūčių tokiam tokiam, tokiems mėginimams šioms valstybėms tvirčiau bendradarbiauti šioje srityje. Labai ačiū. Toliau kolega Švab. Ačiū pirmininkė. Jau buvo daug pasakyta, paminėta daug svarbių argumentų. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Aš manau, kad mes turėtumėm pritarti e, kolegai Lėnė ir pritarti e, komisaro Barnie pranešimui. E, pasiūlymą atsiprašau. E, Aš norėčiau padėkoti Belgijai už puikų darbą. Ji daug nuveikė e, dirbdama tiek su šiuo dosie, tiek ir su kitais dosie. Dabar mes kalbame ne apie tai, kaip dažnai, kokia kalba yra naudojama, kokia kalba yra gražiausia ir taip toliau. Tiesiog kalbame apie tai, kad taryba turi priimti sprendimą. Žaliųjų frakcijos atstovė yra visiškai teisi. Mes turime atsargiai stebėti, ką daro taryba tikrai e, nereikėtų sukurti kažkokio kalbų pogrupio taryboje. 25 valstybės iš 27 pritarė. Jeigu mes taip pat atsargiai pritartumėm tvirtesniam bendradarbiavimui, tai žengtumėm teisingą žingsnį. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju toliau e, kolega Kerik. Ačiū pirmininkė. Europos patentas turėtų skatinti inovacijas ir naujoves. Mes taip pat turėtumėm visi naudos iš inovacijų. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie optimalią patentų formą. Egzistuoja ilgi patentai, trumpi patentai ir ilgi patentai panašu, kad yra geresni negu kad trumpieji.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 pirmininkė, remiu Europinį patentą jau ilgą laiką. Inovacijos dėl to bus veiksmingesnės ir įmonės geriau galės panaudoti žinias ir geriausią praktiką. Taip pat bus galima geriau kovoti su padirbtais gaminiais. Deja, po dešimties metų taryba tesugebėjo pasiekti tvirtesnį bendradarbiavimo galimybę E, džiaugiuosi, kad Čekija paremė šį sprendimą. Aš suprantu, kad tvirtesnio bendradarbiavimo sprendimas yra labai jautrus, ypač žvelgiant iš kalbos e, režimo pusės. Tačiau vis tik manau, kad jis bus naudingas visiems išradėjams ES, nepai, e, nepaisant to, kad čekų kalba nebus vartojama. Todėl aš tikiuosi, kad taryba supaprastins šią sistemą dar labiau. Taip pat e, nepaprastai svarbu e, kalbėti apie Europos teismą patentų srityje. Pane Henslik. Ačiū pirmininkė, šiandien daug buvo kalbama apie tai, kad Europai ir mūsų įmonėms labai reikia Europos patento. Aš noriu prisijungti prie šios nuomonės. Aišku, kitaip būtų sudėtinga mūsų įmonėms konkuruoti mm, su dinamiškomis, novatoriškomis įmonėmis iš kitur. Tačiau turime nepamiršti, kad tvirtesnis bendarbiavimas patentų srityje nėra pats naudingiausias variantas, kai eina kalba apie ES bendrą rinką. Aš pasisakau už stiprią vidaus rinką, bendrą rinką, todėl aš pasisakau už tai, kad kliūtis būtų šalinamos, o nekūriamos bendroje rinkoje. Todėl noriu kreiptis į e, visus kurie dalyvauja šiame procese, kad būtų rasti sprendimai e, tinkami visai ES. Aš turiu omenyje ypač lingvisnį režimą, kad nebūtų diskriminuojami tie, kurie nemoka anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos. Aš manau, kad geriausiai būtų paremti Europos patentų sistemą viena kalba. Ačiū poniai Henslik. Baigiame spontaniškus pasisakymus. Dabar žodis komisarui Barnie. Merci, Ačiū pirmininkė. Pane Henzelik, aš kaip tik jūsų paskutinę mintį ir pratesiu. Mm, prieš perėdamas prie komentaro dėl procedūros, aš būtent ir noriu pasakyti, kad labai daug dirbome, kaip ir buvo pasakyta, kad ir, ir pirmininkaudama Belgija labai daug pastangų dėjo ir dabar jau ir Vengrija jau kelias savaitės labai daug darbo įdėjo šią klausimą jeigu įmonė, pavyzdžiui, bulgarų, slovakų, latvių ar portugalų nori kreiptis dėl patento savo kalba, ji gali tai padaryti. Ir vertimo kaina bus kompensuota. Jeigu būtų bilinėjimosi atvejis, įmonė gautų vertimą raštu savo kalba Jeigu prieš to vertimo pateikti pateikimą, pavyzdžiui, būtų nesilaikoma e, patento dėl to, kad nesuprasta buvo kažkas, tai, tai bus tikrai vadovaujamasi gera valia, kai eina kalba apie kompensavimą. E, gerbiami parlamento nariai, dabar dėl to, ką mes svarstome, kas yra pasiūlyme. Noriu pasakyti, kad Mes siekiame, kad įmonės galėtų pateikti prašymus patentui taip pat ir savo kalbą. Ir jau tada patentinė apsauga būtų vykdoma viena iš trijų e, kalbų, e, būtent vadovaujantis Müncheno konvencija. Ne aš sugalvojau tą Müncheno konvenciją, jie egzistuoja jau seniai. E, ir viena iš tų trijų konvencijos numatytų kalbų - anglų, vokiečių arba prancūzų - ir būtų naudojama patento apsaugai visoje Europos Sąjungoje tai būtų automatiška apsauga. E, pirmininkaujant Belgijai mes dar e, tą pasiūlymą papildėme dar vienu pasiūlymu, kad greta tos vienos iš trijų kalbų būtų galima panaudoti vertimą ir į kitas dvi kalbas, kurios numatytos konvencijai, bet tai nebūtų oficialus vertimas, bet tai buvo, ver, būtų vertimas, kuris galėtų būti naudingas įmonėms. Pavyzdžiui, ar tai tas, kuris kreipiasi patento gali naudoti ar anglų, ar portugalų, ar latvių, ar kokią kitą kalbą ir tada patentas būtų išverstas į e, pageidaujamas tris kalbas kalbas ar vieną iš jų ir ta vertimo kaina būtų padengta. Tai yra ir į tą pagrindinę kalbą, ir, kuri būtų oficiali patento kalba, bet taip pat ir į kitas dvi kalbas, kurios būtų naudojamos praktinėme e, naudojime. Dabar e, dėl tų valstybių, kurios nenori prisijungti dabar prie tvirtesnio bendradarbiavimo, vis tiek, jeigu tai būtų, tarkim, Ispanijos įmonė, jį kreiptųsi patentinės apsaugos, ji gautų tą patentinę europinę apsaugą, nežiūrint to, kad Ispanija nėra prisijungusi prie tvirtesnio bendradarbiavimo. Ponios ir ponai, tikrai labai daug darbo įdėjau į šį klausimą, nesivadovaudamas jokia uh, ideologija, neremdamas nei vienos pusės. Tikrai siekiu, kad būtų padaryta pažanga šio klausimo klausimu, nes aš manau, kad pasiūlymas yra politiškai priimtinas visoms 27 valstybėms narėms ir ekonomiškai tai yra reikalingas pasiūlymas visoms um, ES įmonėms. Pane Hercog ir uh, kiti kolegos e, teisingai, pana Švab, pavyzdžiui, teisingai pasakė, kad ekonominė svarba yra labai didelė. Mes norime būtent todėl ir e, akcentuoti tai, kaip svarbu yra užtikrinti išradimų kainos kompensavimą pasinaudokime tais pranašumais, apsaugokime tuos pranašumus, kuriuos mes turime ir kuriuos galime sukurti. Tai labai svarbu mūsų įmonėms toms įmonėms, kurios galbūt neturi finansinių išteklių, kad galėtų apginti savo išradimus. Pone Roitova, štai tik apie tai kalbėjo, apie padirbinėjimus. Jeigu mes neapsaugome tų patentų, kuriuos mes turime dėl to, kad neturime pakankamai išteklių užtikrinti tą apsaugą visose valstybėse narėse, jeigu ta apsauga yra tik tai dviejose ar trijose valstybėse užtikrinama, tai tada padirbtos suklastotos prekės puikiausiai gali patekti į kitų valstybių narių teritoriją. Jos patenka į bendrą rinką ir jos jos ką daro, jos greuna mūsų darbo vietas, jos kartais pakenkia ir mūsų piliečių sveikatą, aš turiu omenyje, pavyzdžiui, vaistus. Tai yra labai, labai rimtas aspektas. Todėl mes dirbame labai rimtai, be jokios ideologijos, be, visiškai nešališkai šio klausimu, kuris, manau, yra visiškai priimtinas variantas visiems. Toliau, um, pono Lopės, Izrail yra pastaba ir ponios Lichterberger pastabai, kurią aš norėčiau sureaguoti dėl to tvirtesnio bendarbiavimo šiandien, kaip aš jums sakiau, tai uh, tvirtesnis bendarbiavimas apjungtų 25 iš 27 valstybių narių. Aš manau, kad čia tikrai nėra jokios rizikos bendrai rinkai. Kodėl? Todėl, kad situacija yra visiškai priimtina. E, čia eina kalba būtent apie bendros rinkos teisės aktus. Aišku, čia reikalingas vieningas sprendimas ir praktiškai, kai eina kalba apie daugumą visų kitų su bendros rinkos veikimu susijusių teisės aktų, mums sprendimas pakanka uh, kvalifikuotos daugumos, išskyrus būtent šį klausimą, kur reikalingas vieningas sprendimas. Aš manau, kad čia tikrai pavojaus jokio nėra, dėl to, kad nėra to vieningo sprendimo kol kas. Bet dabar noriu tikrai um, padėkoti Teisės reikalų komitetui ir bendrai viso parlamento nariams už tai, kad taip paremėte mūsų bendrą darbą ir mūsų pasiūlymą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo Europos patentinės apsaugos rytyje. Labai ačiū komisarui Barnie, dabar tarybos vardu kalbės pane Čioriai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį vakarą savo pirmame pasisakymė aš e, kalbėjau kalbą, kuri bus viena iš Europos patento kalbų, kalbėjau ir kitomis kalbomis, kurios nebus e, Europinio patento kalbomis, o dabar e, kalbu dar vieną kalbą, kuri taip pat nebus naudojama e, Europos patente. E, aš kalbu vengrų kalbą, jie pasaulyje kalba 15 milijonų žmonių, 10 milijonų gyvena iš jų Vengrijoje. Aš turiu pasakyti parlamento nariams, kad mes labai daug dėmesio skiriame daugia kalbystėj ir vienodam elgesiai su visomis kalbomis. Aš e, prieš e, šešias savaitės e, atstovavau vienai iš valstybių narių čia, Europos parlamente. Reikia pasakyti, kad dėl Europos patento per pastarosius kelis mėnesius Vengrijos vyriausybė pakeitė savo požiūrį ir tai nebuvo lengva padaryti. Kokie motyvai buvo svarbus Vengrijai? E, mes pradėjome rimtas konsultacijas su verslo pasaulio atstovais, vidutinių smulkių įmonių atstovais ir jie labai aiškiai mums pasakė, pakeiskite savo poziciją, e, neatsisakykite e, europinio patento, nes jūs galite padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms pritardami Europos patentui, padėti joms e, sutaupyti lėšų. E, taip, tvirtesnėme bendradarbiavime dalyvaus 25 iš 27 valstybių. E, mes visada, kurdami bendrąją rinką, svajojame, kad tai prisidės prie ekonomikos augimo, ypatingai po šios krizės, kai mums to augimo ir e, bendros rinkos apsaugos labai reikia. Ir vienas iš žingsnių to pasiekti yra būtent e, vieningas europinis patentas. Kaip ponas Barnie pabrėžė, ir Italijos, ir Ispanijos įmonės gaus naudos iš tokio Europos patento, jeigu jis taps tikrovę ateityje. Dar viena pastaba. Kažkas klausė, kodėl taip skubama kodėl reikia taip greitai e, veikti, nes komisija savo pasiūlymą pateikė tik tai birželio mėnesį. Aš manau, kad gerbėmiai parlamento nariai jau atsakė į šį klausimą. Buvo jau minėta, kad dėl kalbų režimo diskutuojama jau dešimt metų, taigi apie kokią nors skubą nėra kalbos. Ir dar vienas klausimas, ar viską padarėme siekdami sprendimo, kuris būtų priimtinas kiekvienai valstybėje nariai. Aš manau, pirmininkaujantį Belgiją padarė viską, kas įmanoma. Pažvelkime į visus e, pasiūlymus, e, kurie buvo teikti praeitįje, kuriais buvo paten, e, bandoma patenkinti visas 27 narės. Deja, mes e, gruodžio mėnesį pamatėme, kad tik tai 12 valstybių norėjo, narių norėjo tvirtesnio bendradarbiavimo. Dabar jų yra jau 25. Ir pirmininkaujantį šalis e, negalėjo nieko kito padaryti, tik tai pasirinkti tvirtesnį bendradarbiavimą. E, todėl ir prašau jūsų pramus tam pasiūlymui balsuojant. Taip mums reikia stiprinti vidaus rinką yra atlikta nemažai studijų, kurios aiškiai rodo, kad tolesniai šios rinkos e, evoliucijai e, trukdo būtent ES e, patento nebuvimas. Labai ačiū, na ir galiausiai žodis pranešėjai ponui Lėnė. Ačiū pirmininkė. Turiu tris pastabas. Komisaras Barnie jau kalbėjo apie tai, kad e, tvirtesnis tai bendradarbiavimas yra sukurtas tam, kad būtų galima spręsti problemą susijusią su vienbalsiškumu. Po Lisabono sutarties vienbalsiškumas yra didžiulė išimtis, labai retai pasitaikantis dalykas, dėl to yra sukurtas tvirtesnis bendradarbiavimas. Dėl kalbų. Mes jau anksčiau esame kalbėję apie tai, kad, tarkim, jeigu pasirinktumėm vieną kalbą, vietoj trijų tai kainuotų dar mažiau. Europos patentų biuras e, jau dirba su kalbomis, kurios patvirtintos oficialiai. EPU kalbos. Jeigu mes e, pakeistumėm tą lingvistinį režimą, tai mes negalime to padaryti vieni, ES to viena negali padaryti, tam turėtų pritarti ir kitos šalis, pavyzdžiui, Šveicarija. Jeigu mums nepavyksta susitarti tarp 27 valstybių narių, kaip mes galėsime susitarti tarp 39 šalių? Mes apie tai dar galėsime kalbėti vėliau, kai nagrinėsime komisijos pasiūlymą. Uh, Visų institucijų teisinės tarnybos, trys teisinės tarnybos pritarė pateiktam pasiūlymui dėl kalbų. Man atrodo, kad mes dabar e, ginčiamės dėl politinių priežasčių. Vis dėlto reikia pastebėti, kad tyrimai iš esmės vis tiek vyksta tik viena vienintelė kalba ir nebūtinai jie visi supranta dėl diskriminavimo Na, aš nežinau, ar teisingai jūs supratau, bet manau, kad vis dėlto teisingai supratau. Europos patentų galės naudotis visos šalis, visos įmonės, ne vien tik tos šalis, kurios prisijungs prie tvirtesnio bendradarbiavimo. Jeigu vyksta tvirtesnis bendradarbiavimas ir šalis jame nedalyvauja, tai jokios blogybės nėra. Na, bet tada galbūt reikės galvoti apie vertimus. Na tikrai niekam neužkertamas kelias patento versti visas 23 kalbas. Jeigu tvirtinamas kažkoks tai labai svarbus patentas ir įmonė nori jį išversti į visas 23 šalis, tai labai prašom, galite tai daryti, tačiau ne, nereikėtų to primesti visiems kitiems. Kas uh, uh, užsako muziką, tas už ją ir moka. Man atrodo, tai visiškai logiška. Jeigu kažkokia kalba yra tokia svarbi, kad uh, ją ja, turėtų būti verčiamas patentas, tai prašom, taip ir darykite, tačiau patys už tai ir susimokėkite. Taigi tokia būtų mano paskutinė pastaba apibendrinant šią diskusiją. Ačiū uždėmesi. Ačiū, mielas kolega, diskusija baigta, balsavimas įvyks rytoj. Dabar galime eiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Belė praneš.